prevencijos ir atgrasimo nuo jos rytyje gerinti sukūrimas. Ir pirmiausia suteikiamas žodis pranešėjų Georgi Pirinski, prašau. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, kolegos. Norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams, mūsų partneriams, pirmininkaujančiam Luksemburgui ir komisijai už konstruktyvų požiūrį ir indėlį, nes visa tai man leido parengti šį e, pranešimą. Nes e, dažniausiai e, toks darbas e, nustumia žmonės į e, išnaudojimą, tai kenkia rinkai, tai kenkia sąžiningai konkurencijai. Ir dėl to e, mokesčių sistema ir socialinės apsaugos sistema negauna pajamų. Būtent todėl tokia platforma būtų tinkama pradžia. Šios platformos e, sukūrimas yra skubus dėl to, kad atsirado naujų iššūkių, ne tik dėl darbo jėgos judumo, bet ir dėl to, kad e, mes e, remiamės įvairiomis laisvėmis, būtent laisvos menų judėjimo. Dabar norėčiau pasakyti, kad šiame pranešime nurodoma, kad platformą reikia kurti kuo skubiau, tam pritarė e, ir pirmininkavęs Luksemburgas. Dabar mes pateikėme šio pranešimo projektą. Norėtume, kad visos valstybės narės būtų atsakingos šios platformos narės. Platformos tikslas yra padidinti valstybių narių gebėjimus kovoti su daugybinėmis problemomis dėl nedeklaruojamo darbo ir kad valstybės narės, valstybių narių atitinkamos institucijos galėtų bendradarbiauti vienos su kitomis ir kad valstybių narių atstovai, valstybių narių organizacijos galėtų dalyvauti stebėtojo statuso. Todėl buvo apibriešta, kad ši platforma turėtų padėti ir kovoti su nedeklaruojamu darbu ir atgrasyti nuo jo ir paskatinti asmenis dirbti deklaruojamą darbą. Tai atitinka ir subsidiarumo principą. Prašoma atsakingai nagrinėti informaciją, keistis patirtimi, ieškoti sprendimų, kad būtų galima kovoti su nedeklaruojamu darbu ir daryti tai veiksmingai. E, nurodomi įvairiausi veiksmai, kad valstybės narės galėtų pas, kuo veiksmingiau išnaudoti savo potencialą. Iš tikrųjų yra buvę abejonių, ar tokia platforma yra reikalinga, ar ji nepaveiks valstybių narių laisvės ir ar turės e, papildomą vertę ES lygmenių. Norėčiau Jūs patikinti, kad konsultuodamiesi aptarime visas šias abejonės ir pasiekėme platų sutarimą dėl to, kad būtų priimtina funkcinių požiūrių. Taigi klausimas lieka tik toks, ar esame pasiryžę apjungti savo pastangas, kad būtų galima kovoti su nedeklaruojamu darbu, ar prieštarausime tam. Ir padėsime visiems tiems, kurie naudojasi dirbančiaisiais nedeklaruojamą darbą ir kurie kenkia sąžininkai konkurencijai nes dėl to valstybių narių biudžetai negauna pajamų. Taigi, ar mes laikysimės e, teisės viršenybės, ar laikysimės džiunglių įstatymo. Parlamentas turi tokį pasirinkimą. Ačiū. Ačiū, ponė Pirinskė. Komisijos vardu, komisijos narė Taisen, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamoji pirmininkė, gerbėmiai nariai. Sažiningesnė vidaus rinka ir kova su socialiniu dempingu yra absoliutus prioritetas ir man, ir visai komisijai. Man asmeniškai nepatinka tas terminas socialinis dempingas, nes mes kalbame apie žmonės, ne apie prekes. Bet kai kalbame apie nedeklaruojamą darbą, tai nereikėtų jo dangstyti švelniai žodžiais. Nedeklaruojamas darbas neleidžia darbuotojams gauti apsaugos. Tai daro didelį poveikį jų užimtumui. Darbuotojai gali būti verčiami dirbti ilgas valandas, esant blogoms ar sąlygoms arba apskritai nesatinkamos saugos. Labai dažnai žmonės galiausiai gauna, uždirba labai mažai arba iš viso nieko. Jie nega, negaus jokių išmokų, jeigu bus atleisti, negaus nedarbingumo pašalpų ar jokių kitų pašalpų, jie netgi nesiruošia savo pensijai. Nedeklaruojamas darbas yra ne tik nesažiningas darbuotojų atžvilgių, jis yra nesažiningas ir tų įmonių atžvilgių, kurios laikosi taisyklių. Ir šios įmonės pirmiausia nukentės dėl tokios nesažiningos konkurencijos. Nedeklaruojamas darbas kenkia valstybės finansų ir socialinės apsaugos sistemų tvarumui, kadangi nemokamos įmokos. Nors nedeklaruojamas darbas yra paslėptas ir dėl to labai sunku jį tiksliai išmatuoti, žinome, kad jis yra labai paplitęs visose valstybėse narise ir jį labai sunku išnaikinti. Pagal apitikslius paskaičiavimus šešėlinė ekonomika gali siekti e, nuo 20 iki 52 procentų BVP kai kuriuose valstybėse narėse. Būtent todėl Europos platformos įkūrimas E, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo srityje yra toks svarbus ir didelis žingsnis pirmin. Tai paskatins valstybių narių bendradarbiavimą, keičiantis geriausią patirtimi ir informaciją, padės valstybėms narėms įgyti patirties, taikyti inovatyvius būdus, kovojant su nedeklaruojamu darbu ir prisidedant prie horizontalaus pobūdžio šio klausimo supratimo. Kalbame apie daugia disciplininį požiūrį, kaip būtų galima apjungti įvairias institucijas, tokias kaip darbo inspekcijas, mokesčių inspekcijas, migracijos tarnybas, Toks daugelypis požiūris jau buvo įgyvendintas, buvo pasiekta gerų rezultatų kai kuriuose valstybėse narise ir džiaugiuosi, kad ES jau remiasi šiais gerais pavyzdžiais, nes tik taikydami visą apimantį požiūrį tarp valstybių ir tarp sričių galėsime veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu įtraukti ir E, fiktyvų e, darbą, labai svarbu keistis gerą patirtimį. Na ir galiausiai džiugu pasakyti, kad socialiniai partneriai taip pat atliks labai svarbu vaidmenį šioje platformoje ir kad Eurofond ir kad numatoma, kad bendraus Eurofounds Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Norėčiau padėkoti parlamentui už visas pastangas, kad, buvo, kad bus laiku susitarta dėl tokios sistemos, tokios platformos. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Pirinskijai ir taip pat taip kompetentingai E, trišalėms dėryboms pirmininkavusiam kolegai ir taip pat visiems už konstruktyvų požiūrį. Dabar taryba priėmė sprendimą dėl šios platformos, turės priimti sprendimą e, vasario 24 dieną ir aš lauksiu, kad per kovo, e, kai per kovo mėnesio plenarinę sesiją, tikėkime, šis dokumentas bus patvirtintas. Na, o platforma pradės veikti dar neprasidėjus vasarai. Aš darysiu viską, ką galiu, kad ši platforma būtų sėkminga. Ji, e, mes pateiksime jums informaciją, pateiksime darbo programas ir ataskaitas. Šios dokumentus gaus ir parlamentas, ir taryba, ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, bet regionų komitetas. E, aš pasikliauju jūsų labai vertingą paramą ir indėlių. Ačiū. Uh, Ačiū komisijos nariui. Dabar Vidaus rinkos komiteto vardu ponas Dijon kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Tikrai gerai, kad uh, pradama kurti platformą nukreiptą prieš nelegalų darbą. Tai galėtų pagerinti padėtį Europos Sąjungoje, uh, panaikinti nesažininką konkurenciją tarp darbuotojų teikiančių tinkamas paslaugas, taip pat pagerėtų ir padėtis bendroje rinkoje, kadangi sumažėtų nelegalaus darbo dalis. Gaila, kad parlamentas e, automatiškai nedalyvauja šios platformos rengimo procese ir aš tikiuosi, kad komisija kiekvienais metais teiks parlamentui informaciją arba bent jau reguliariai apie tai, kaip platforma veikia. Man būtų malonu, jeigu būtų užtikrinta ir operatyvinė veikla šios platformos kontekste. Valstybės narės siunčia e, savo atstovus dalyvaujančius, dirbančius e, šioje platformoje, tačiau e, tai daroma neprivaloma tvarka. Dėl to mes apgailestaujame, kad nebuvo susitarta trilogija. Ačiū. Motorių teisų komiteto vardu pana Kūneva kalbėsiu. Ačiū. Nedeklaruotas darbas, jo mastas vis markiai padidėjo krizės metu. Nemažai darbuotojų buvo priversti darbdavių dirbti nedeklaruojamą darbą, nes bijojo prarasti savo darbo vietas. Dabar turime su šiuo reiškiniu kovoti. Ir padaryti galą tokiams, e, e, tokiams džiunglių įstatymams. Kaip nedeklaruojama darba, komisija apibrėžia darbo santykius, kurie neužregistruoti atitinkamos institucijose, tačiau nedeklaruojamo darbo formos yra įvairios, pavyzdžiui, kai netinkamai deklaruojamas darbo laikas vietoj 5 valandų, kurios yra deklaruojamas, dirbama 8 valandos, taip pat, kuomet neišmokamas darbuotojams tas darbo užmokestis, kuris yra deklaruojamas arba kai tam tikros darbo rūšys apskritai nėra atlyginamos. Valstybės narės komisijoje dar, davė, da, darbuotojai ir darbdaviai dabar turėtų e, dalyvauti šioje bendroje platformoje ir diskutuoti apie aspektus susijusius su nedeklaruojamu darbu. Dabartinė situacija bandoma izoliuotis Europos Sąjungo, tačiau mums labai svarbu mokytis vieniems iš kitų ir dėkti bendras priemonės tam, kad galėtume veiksmingai kovoti su nedeklaruojamu darbu. Klausimas, ar šių priemonių pakaks. Mes būtume pageidavę, kad komisija nustatytų, arba būtų nustačiusi privalomas priemonės. Ir apgalistavome taip pat, kad nėra lyčių lygybės kontrolierių dalyvaujančių šioje platformoje. Manome, kad uh, organizacijų atstovų, kurie turi ką pasakyti, taip pat būtina išklausyti. Tačiau noriu padėkoti pranešėjui Pirinskiui, nes jis pademonstravo savo kaip darybininko sugebėjimus. Taip pat noriu padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams, kurių atstovai įrodė, kad tikėdami bendruoju tikslu galime pasiekti galbūt ne viską, tačiau tikrai galime toli pasistumėti į priekį šiuo atveju, kovodami su nedeklaruojamu darbu, tačiau tikrai negalime tuo apsiriboti. Labai ačiū. Dabar ponė Tumts pusantros minutės kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, gerbimo komisijos narė, ponė Taisin mėly kolegos, nedeklaruojamas darbas iš tiesų yra viena iš opiausių problemų, su kuria dabar susidurime Europoje, kuri taip pat padaro didelės žalos mm, biudžetui bei patiems darbuotojams, kurie dirba nedeklaruojama darbą. Socialinis dempingas šių dienų Europoje yra visiškai nepriimtinas. Šių vyriausybės yra pirmiausia atsakingos už tai, kad užkirstų kelią nedeklaruojamam darbui savo šalyse. Žmonės, kurie sutinka dirbti nedeklaruojamą darbą įvairiomis aplinkybėmis, dažniausiai nežino, nesupranta, kokie gali būti šio veiksmo ilgalaikiai padariniai. Jie dažniausiai būna daug blogesni nei ta trumpalaikė nauda, kuri yra gaunama. Kalbant apie įvairias nedeklaruojamo darbo formas ir skirting, yra naudojamas skirtingi metodai, kaip su to kovoti. Todėl labai svarbu, kad būtų patvirtintas bendras požiūris ir gairės Europos Sąjungos lygių tam, kad būtų užkirtamas e, kelias nedeklaruotam darbui. Ši platforma yra, yra viena iš tokių priemonių. Pasisakau už tai, kad socialiniai partneriai būtų įtraukiami įvykstančius procesus, tačiau taip pat labai svarbu nepažeisti subsidiarumo principą. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui, ponui Pirinskiui. Po ilgų sėtingų dėrybų mes pasiekime priimtiną kompromisą. Pone Štainruk, pusantros minutės. Aš taip pat noriu prisijungti prie padėkos žodžių skirtų kolegai Pirinskui Iš tiesų nedeklaruojamas darbas daro didžiulę žalą mūsų ekonomikai, nesažininga konkurencija daugelio sektorių smarkiai didėja dėl to ir Dėl, todėl kenčia ne tik sąžiningi verslininkai, tačiau taip pat reikia kalbėti ir apie socialinės pasiekmes darbuotojams. Prieš e, Steigiant šią platformą ES lygių nebuvo įmamas jokių iniciatyvų kovojant su nelegaliu darbu, deklaruojamu darbu, nepaisant to, kad mes gyvename bendroje rinkoje ir vertindami nacionalinių darbo priežiūros tarnybų veiklą mes matome, kad jų įgaliojimai baigėsi ties valstybių sienomis. Tačiau ši platforma gali būti tik tai pirmas žingsnis, tačiau žingsnis tinkama teisinga linkme. Ir pritariu kolegoms, kurie minėjo, kad reikia daugiau privalomų priemonių kovojant su nelegaliu darbu. Labai svarbu tinkamai identifikuoti pašto dėžučių kompanijas, tinkamai kontroliuoti tarp valstybinių mastų ir valstybės narise teikiamas paslaugas, taip pat e, Gerai, tinkamas pasiūlymas yra tas, kad valstybės narės turi privalomą tvarką dalyvauti šios platformos veikloje, taip pat ir profsąjunga turi suaktyvinti savo veiklą, atskleisdama nedeklaruojamo darbo atvejus, tačiau būtina užtikrinti tarp valstybinę kontrolę ir patvirtinti bendras taisyklės galiojančias viso Europos Sąjungoje. Pone Makintar, dvi minutės kalbės. Uh, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui ponui Pirinskiu ir visiems šešėliniams pranešėjams. Uh, Jie labai daug bendradarbiavo ir aš manau, kad mes visi iš to gavome naudos. Nedeklaruotas darbas yra labai rimta tema. Jis įtakoja visas valstybės narės. Ir ypač įtakoja e, mokesčių e, vengimą, tai yra didelė problema. Taip pat tai palanku sukčiavimui, nelegaliai emigracijai ir tai kenkia teis, e, teisėtam verslui ir kenkia darbuotojams. Aš manau, kad ši platforma yra geras pavyzdys, kaip ES turėtų veikti. Jie pripažįsta valstybių narių suverenumą ir prideda vertės, dalinantis patirtimi ir geriausią praktiką bei užtikrina tarp valstybinį bendratarpiavimą. Taip mes galėsime pamatyti, kad Ši platforma padės sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir e, bus pripažintas jų kiekvienos suverenumas. Taigi turime pripažinti, kad nedeklaruoto darbo lygmuo e, skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje pagal EBPO duomenis ne, neoficiali ekonomika sudaro 1,7 procentus, o kai kuriuose valstybėse narėse tai yra 30 procentų. Taigi mano frakcijos prioritetai yra tokie. Visų pirma, platformos apreptis turėtų apsiriboti geriausios praktikos pasidalymu, sprendimų gyvendinimu ir žinių pasidalymu, užuot e, kuriant standartizuotą požiūrį. Svarbu, kad būtų išlaikytas subsidiarumo principas ir kiekvienos valstybės narės kompetencija. Ir nors dalyvavimas bus privalomas, tai yra gerai, veikla bus visiškai savanoriška. Taigi mes tikrai turime gerą platformą. Ačiū. Pone Makintai, jums klausimai pagal melinosios kortelės procedūrą. Du klausimai ir priimtumėte juos. Ponas Saniai. Laikykitės laiko reglamento, prašau. Pane pirmininkė, dėkuoju suteiktą galimybę. E, Pane pirmininkė, e, dėkuoju suteiktą galimybę. Jeigu aš teisingai suprantu, ponė Makintai, šita platforma e, turėtų susitelti ties bendradarbiavimu ir tai neturėtų būti privaloma platforma. Ir tuo remiantis reiktų pasakyti, kad Europoje būtų naudinga įvesti minim, minimalų atlyginimą. Ar jūs taip tam pritarėte? Dėkoju. Dabar kitas klausimas. Dėkoju. Ponas Etheridge. Taip, be abejo, tai jūs sakote, kad tai turėtų būti bendradarbiavimas tarp suverenių valstybių ir turi būti užtikrinamas uh, E, sprendimų gyvendinimas. Ar yra kažkokių priežasčių, kodėl tie geri dalykai, kuriuos jūs minėjote, negalėtų būti daromi e, nepriklausomos suverenios jungtinės karalystės, e, bendradarbiaujant su kolegomis, draugais Europoje, jeigu jungtinė karalystė nebūtų Europos Sąjungoje. Tai tiesiog būtų pagal paprastą susitarimą daroma. Ką jūs į tai pasakytumėte? Pone Makentau. Ačiū. Atsakant į pirmąjį klausimą, minimalus atlyginimas nieko visiškai nėra susijęs su platforma, e, nedeklaruoto darbo platforma. Man atrodo, jūs netaip mane supratote. Jūs uh, e, suvokite, kad egzistuoja skirtingos veiklos, kurias padengs platforma ir kiekviena iš jų bus e, savanoriška. Valstybės narės galės pasirinkti, kuris aspektas bus joms labai svarbus. Ir man atrodo, kad sustiprintas bendradarbiavimas yra labai geras būdas mums visiems bendradarbiauti. Pone Etheridge, be abejo, jūsų frakcijoje e, nieko niekas nenori, kas yra daroma Europos lygmeniu. Na, aš manau kitaip. Manau, yra tokių atvejų ir šis yra vienas iš e, tų atvejų, kai ES gali sukurti pridėtinę vertę. Ir aš manau, kad būtent e, šiuose situacijose mes turėtume e, jų sujungti pajėgas. Tad labai gerai, jeigu valstybės narės visos tarpusavėje susitartų ir rastų bendrą būdą, kaip spręsti nedeklaruotą darbą jis iš tiesų yra ir tarp valstybinis, galbūt jūs Junktinėje karalystėje norėtumėte įsteigti kažkokią atitinkamą organizaciją, bet jums bus daug sunkumų, nes čia mes turime komunikacijos priemonių, bendraujame su kitomis valstybėmis narėmis ir dabar kol kas tai nėra privaloma. Ačiū. Toliau, ponia Harkin. Dvi minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, poną Pirinskį ir šešėlinius pranešėjus šešėlinį pranešėją Janek Tum už tai, kad e, jie pasistengė e, užtikrinti, kad jeigu mes įsteigsime tokią platformą, tai padidins bendradarbiavimą, užtikrinant prevenciją ir atgrasant nuo nedeklaruoto darbo. E, narystė turi būti privaloma, visos valstybės narės turi prie jos prisijungti, todėl jos turi keistis informaciją ir e, renkti ekspertų patarimus, analizės ir tai savaime prisidės prie horizontalaus visų klausimų supratimo susijus, e, susijusių su nedeklaruotų darbu. Tačiau e, jeigu dalyvavimas yra privalomas, savanoriškos lieka rekomendacijos, kurios bus daromos dėl platformos. Ir tai yra tarytum meduolio ir lasdos principas. Manau, kad valstybės narės e, dalyvavo e, plėtojant šitas informacijos platinimo priemonės ir taip pat įgyvendino e, atitinkamą e, praktiką. Tos valstybės narės pačios mielai įgyvendint šitą platformą. Ta platforma neprieštaraus nacionalinės teisėms aktams, nereikalaus nieko harmonizuoti, tačiau tai bus rimta struktūra sustiprintam bendradarbiavimui. Nedeklaruoto darbo e, mastas sudaro 80 8 procentus BVP. Ir tai blogai e, visiems darbuotojams ir visuomeniai. Daugelis darbuotojų yra pažeidžiami. Jie e, priima, sutinka su blogomis darbo sąlygomis, dažnai nėra apsaugotojų sveikata, jie nekaupia pensijai, dirba negarantuotomis darbo sąlygomis, o visuomenė praranda socialinę apsaugą, mokesčius ir tai taip pat sudaro nesažiningą konkurenciją tarp įmonių. Ir taip pat mes turėtume pažiūrėti į kovos su vengimu mokesčių paketą. Tai pripažįsta veiksmų e, koordinavimą. Toks koordinavimas reikalingas Europos ES platformos lygmenių ir e, tai e, bus daroma nacionaliniu tarp valstybiniu mastu. Ačiū. Kari, one... Pone Kari, vieną minutį. Dėkuoju komisijai. Ačiū komisijai už gerai atliktą darbą. ES bendroje rinkoje susidurėme su socialinio dempingu ir dirbama vis sudėtingesnėmis sąlygomis už mažesnį darbo užmokestį. Tas pats pasakytina ir apie nelegalų darbą. Atskiri darbuotojai netenka savo darbo, e, savo teisų susijusių su darbo vieta. Mes taip pat kaip visuomenė nukenčiame, todėl ši iniciatyva vertintina teigiamai reikia koordinuoti veiksmus, tačiau reikia žengti Dar toliau, kodėl negalėtume leisti valstybėms narėms pačioms imtis atitinkamų kontrolės veiksmų ir registracijos, jeigu mano jos, kad tai yra būtina. Tokia tvarka, pavyzdžiui, veikia ir galioja Norvegija, kur atitinkama institucija tikrina dokumentus atvykstančių darbuotojų, žiūri, kad viskas būtų tvarkoje ir tokiu būdu e, mes užkirtame kelią piknudžiauti sistemą. Rankė. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, koleg, pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Nedeklaruojamas darbas yra labai didelė, bet labai dažnai nematoma problema. Pagal tyrimus neformalus sektorius daro 18,4 procentus BVP ES valstybėse narėse. Tai turi labai didelį neigiamą poveikį, tai sukuria didžiulius E, pajamų praradimus, tai reiškia nesažininga konkurencija ir iš tikrųjų e, kengia tiems darb, darbdaviams, kurie laikosi įstatymų ir kurie užtikrina tinkamas darbo sąlygas. Dažniausiai darbuotojai yra išnaudojami jie, jų pensijos mažesnės ir jie negali ginti savo teisių. Taigi, jeigu norime, kad mums pasisektų, turime kovoti ES lygmenio turėdami šią platformą, jau žengsime pirmą žingsnį, galėsime keisti gerąją patirtimį, galėsime informuoti darbuotojus apie jų teises ir skatinti valstybės narėses, narės imtis drąsesnių priemonių kovojant su nedeklaruojamu darbu, nes reikia turėti galvoje ir darbuotojų teisius, ir socialinės apsaugos sistemas. Ir ši platforma turėtų būti tik pradžia, kad būtų sukurta, ger, sukurtos geresnės pajamos kovojant su su nedeklaruojamu darbu, apsaugoti informatorius, reikėtų e, kovoti ir su tais darbdaviais, kurie išnaudoja darbuotojus. E, taigi kovokime su tokiu dideliu šūkiu ES lygmeniu, nes nedeklaruojamas darbas yra vienas iš tokių šūkių. Pasinaudokime platformą kovodami su nedeklaruojamu darbu ir imkime žingsnių, kad sukurtume socialiai saugę architektūrą ES. Ačiū. Ačiū, ponė Kolins, dvi minutės. Užimtumo komitetas e, įstengė sukurti tik platformą, kur, kurioje e, įvairiausios agentūros turės dar ir sekretoriatą daug girdime apie įvairius, apie įmonių blogybės elgiančias įmonės, kurios vengia mokėti mokesčius. Suprantama, dauguma iš tų įmonių yra iš Luksemburgo, kur 15 metų ministrų pirmininko dirbo mūsų komisijos pirmininkas Junkeris. Žinome, kad mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas e, yra nelegalus reikėtų suprasti, kad steng, dažniausiai įmonės geriau panaudoja savo lėšas, nei tai padarytų valstybinis sektorius. Ir Didžioji Britanija yra pagrindinis pavyzdys. Bet jeigu turėtume galvoje apie ekonominę perspektyvą, ir regis Džordžas Osbornas to visai ir nesuprato, mums reikėtų kovoti e, su nedeklaruomu darbu, reikėtų užtikrinti socialinės išmokas, bet reikėtų galvoti, kaip panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, kad jos nebūtų skirtos pramogoms. Europos Sąjungos e, skirs ketvirtį milijono šiai platformai ir tos lėšos galiausiai bus išleistos e, restoranams, kelionės išlaidoms ir tai niekaip neprisidės prie ekonomikos augimo. Todėl mes turime baigti kalbėti šias nesąmonės, bet vis, ir visų pirma turėtume sumažinti darbo vietų Strasbūre, Luksemburgė ir Briuselėje, tuomet galėtume dirbti konkurencingiau. Ačiū. Panas Martan, dvi minutės. Na, pirmininkė, mėly kolegos, svarbu uh, atgrasyti ir užkardyti nelegalų darbą ir kodėl turi veiksmų imti šią platformą visos valstybės narės. Aš tą puikiai suprantu, tačiau man atrodo, kad jūs problemas sprendžiate <clears throat> ne taip, kaip reiktų, kalbėdami apie nedeklaruotą darbą. Turime suprasti, kad yra dvi šalis, kurios susitarė tarpusavėje nemokėti jokių mokesčių ir socialinių įmokų. Todėl, kodėl taip yra daroma? Todėl, kad toks darbas leidžia klestėti darbdavi ir išgyventi darbuotojai. Dėl jūsų vykdomos mokesčių politikos, taupimo politikos, kuri sunaikina milijonus darbo vietų, turime savęs paklausti, kokį pasirinkimą turi darbdaviai ir darbuotojai. Darbdaviai gali arba bankrutuoti, arba gali paprašyti darbuotojų dirbti blogesnėmis sąlygomis, nedeklaruojant atitinkamų darbo santykių ar pajamų. Tuo tarpu darbuotojai, ar turėdami darbą, ar neturėdami, gali migruoti arba į geresnės vietas, kur gali daugiau uždirbti, nes tai, nors tai nėra paprasta, arba tenkintis nedarbo išmoką, kuri yra nepakankama. E, kadangi jis turi padengti, patenkinti savo poreikius, reikia jam ir apsirengti, ir pavalgyti, išlaikyti šeimą, tai nėra paprasta, taip pat kaip ir pripildyti savo šalituvo maisto produktais. Taigi norim pasakyti, kad jūsų platforma nieko nepakeis. Tik tai ir turint omenyje dar jūsų pabėgėlių prieimimo politiką ir tai, kad norite priimti Kinijai pasaulio prekybos organizaciją padėti tik pablogins Todėl reikia vykdyti visiškai e, kitokią ekonomikos gavinimo politiką, pasitelkiant e, paramą investicijai ir vykdant e, išmintingą protekcionistinę politiką ES viduje. Ponas Zajanopoulos, pusantros minutės. ES nedeklaruojamas darbas, tai yra nedarbo lygis, ES siekia 20 procentų, Graikija 30 procentų, tarp jaunimo 44 procentus, ypatingai nuo nedarbo kenčia jaunimas ir moteris. ES norėtų dabar sumažinti e, darbo užmokesčio sąnaudas Ir šiomis priemonėmis bandoma sudaryti įspūdį, kad bus kovojama su nelegaliu darbu. Tuo tarpu nėra užtikrinamos minimalios sveikatos apsaugos ir socialinės paslaugos už aspiriną. Žmonės neturi iš ko susimokėti. Taip pat mokytojai, pavyzdžiui, yra išnaudojami ir žmonės verčiami dirbti nelegaliai, nes kartais taip yra paprasčiausiai naudingiau. Šiuo metu nuo pajamų mokama 25 procentai mokesčių, tai skatina dar didesnį nelegalaus darbo mastą, o jūsų priemonėmis, e, priemonės įgyvenina tik dar labiau didės nedarbas ir uh, socialinių fondų biudžetai ištuštės iki katastrofinio lygio. Aš noriu e, Jums dabar priminti, kad būtent žemdirbiai streikuoja šiuo metu ir protestuoja prieš tokias priemonės. Panas man, nelegalus darbas nėra nežymus nusikaltimas vien Vokietijoje, jo mastai per metus siekia 340 milijardų. Tie, kurie nemoka mokesčių socialinių įmokų, tie daro didelę žalą visuomeniai, todėl turi pagristai tikėtis bausmės palankiai vertinu šią europinę platformą. Tai yra puikus pridedamosios vertės pavyzdys priešingai nei teigia dešinieji. Taip pat manau, kad kompetitingos institucijos kovojančios su nelegaliu darbu turėtų keistis patirtimi, bendrai naudotis turimais duomenimis, koordinuoti gyvendinamas priemonės ir būtent tai turi užtikrinti pakankamai nedidelėmis sąnaudomis ši platforma 2,1 milijono eurų per metus turėtų būti skiriamas šios platformos išlaikymui. Taigi, taip pat manau labai svarbu kad šios priemonės nėra privalomos, nes veiksmingos nacionalinės sistemos nuo šios platformos nenukentės. Turime apgailestauti, kad ankstesnė ES komisija e, kritikavo e, Vokietijos vykdomas patikras, pavyzdžiui, statybose ir komisija kreipėsi į teismą, bet bylą pralaimėjo. E, pono Junkerio ir Tais, ponas Taisin pastangomis tapo aišku, kad tik užtikrinus atitinkamą kontrolės lygį galima kovoti su tokiais reiškiniais ir užsitikrinti paramą bendrai rinkai. Manau, kad trilogo metu pasiektas kompromisas tikrai tą patvirtina ir tai yra puikia tolesnė darbo pradžia. Pone Ulfsko, pusantros minutės. Pane pirmininkė, komisijos narę. Pirmiausiai noriu padėkoti už šią diskusiją. Nedeklaruotas darbas padaro didelę žalą valstybių narių biudžetams, nes nesurinkamos įplaukos iš mokesčių ir socialinių įmokų. Pati įmonės nedeklaruojančios darbo turi konkurencinį pranašumą prieš kitas, o darbuotojai dirbantis tokiamis sąlygomis dažnai yra išnaudojami, darbo sąlygos netinkamos, netgi būtų galima kalbėti apie tam tikrą vergovę. Jeigu įmonės nemoka socialinių įmokų už savo darbuotojus, tai darbuotojai negali pasinaudoti nei pensijų teisėmis, nei socialinė apsauga. Jeigu atsikratysime nedeklaruojamo darbo, tai pagerinsime darbo rinkos saugumą. Taigi palankiai vertinu šią platformą kaip pirmą žingsnį siekiant kovoti su nedeklaruojamu darbu ir taip pat palankiai vertinu tai, kad šios platformos veikloje bus socialinių partnerių atstovų, nes būtent jie sudaro darbo rinką ir jie turėtų padaryti šios platformos veiklą konkurencinga, tačiau komisija turi neužmygti ant laurų, reikia kartu kovoti tuo pačiu metu ir su skurdu bei nedarbu. Taip pat privalome <clears throat> patvirtinti tarp valstybinių mastų galiojančius teisės aktus, kurios pasitelkus būtų užkirtamas kelias išnaudoti darbuotojus, kad būtų užtikrinamos vienodas darbo sąlygos ir vienodas darbo užmokestis ir kad nukentėję asmenys galėtų kreiptis į teismą. Pone Ulskok, Ulskok ponas Karveris, nors užduoti Milnosios kortelės klausimą, ar atsakysite. Pane Karveri, prašau. Dėkuoju, ponė. Viena iš didžiulių problemų e, niekas, aišku, nepasisako už nedeklaruotą darbą, tačiau pasižiūrėkime į situaciją visuomenėje. Ir e, visuomenėje visada bus žmonių, kurie e, bus žemiau tam tikros lenkščio ir tie žmonės užsims nedeklaruotų darbų. Mes turėtume E, de, de, užsimti dereguliaciją. Tai yra visiškai priešingai nei tai, kas vyksta ES institucijose. Mes e, turėtume smulkiam ir ten verslui, ypač e, Junktinėje karalystėje, e, galimybę e, lankščiai žiūrėti į užimtuvą, o per daug e, tikrai nereiktų reglamentuoti. Tai padėtų žmonėms, kurie užsimenė deklaruotų darbų. Na, tikrai labai sunku e, suprasti, ko jūs klausėte. Tik pasakysiu, kad mažos įmonės, kurios e, konkuruoja su kitomis mažomis įmonėmis, jeigu jos tai daro, e, suteikdavos nesažiningas sąlygas darbuotojams, tai tos kitos įmonės teigia, kad e, jos e, susiduria su nesažinomis taisyklėmis ir e, mes turime užtikrinti, kad būtų taikomas teisės viršienybės principas ir tie, kurie nesitaiko taisyklių, nesilaiko taisyklių, būtų nubausti. Ponas Hok, dėkoju. Nebejojama, kad mes turėtume užkirsti kelią ir kovoti su nedeklaruotu darbu būtų labai gerai, jeigu mes sukurtume sistemą, kuri leistų verslui nedaryti to. Šita platforma turėtų numatyti strategiją ir mūsų europietiški pinigai turėtų būti panaudoti mokesčių lengvatoms, e, darbo rinkų, rinkos sąlygų sušvelninimui. Ir būtų gerbiamas, e, gerbiama darbo teisė. Ponas Kalvė Čambon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. noriu padėkoti ir komisariai. Aš manau, kad ši diena Europoje yra gera ir Europos darbuotojams taip pat. Galiausiai šitą problemą iškeliame Europos lygmeniu. Ta problema gali išspręsti tik tais nuolatinis reguliavimas, palaipsnis reguliavimas ES lygmeniu. Kaip teisingai pasakėte, Šios neoficialios ekonomikos klausimas yra tikrai baisus. Tai iškraipo demokratiją nes tai reiškia, kad kai kurie žmonės yra už įstatymo ribų ir tai netoleruotina. Vienintelis pranašumas yra tai, kad tie, kurie užsima tuo, per, išnaudoja darbuotojus. Mes turime dirbti su valstybėmis narėmis šitai problemai spręsti ir turime atstatyti darbuotojų orumą šiame žemynė. Dėkoju, ponas Pimenta Lopes. Dėkoju, pirmininkė. dešiniųjų politika kartu su ES um, politika prisidėjo prie darbo teisės dereguliavimo ir prie to, kad um, Mm, užsipuolamos kolektyvinės sutartys, yra pažeidžiamos darbo sąlygos. <clears throat> Trejato politikos prisidėjo prie e, visiško ar dalinio e, mm, darbo nepripažinimo. Ir dabar yra e, žmonės dirba negarantuotomis darbo sąlygomis, tai tik taip paaštrina šitą problemą, tai nieko nepakeis. E, ir negarantuotas, e, negarantuotos darbo vietos. E, e, kenkia šitai, e, kenkia rinkai ir reikia užtikrinti, kad būtų kolektyvinės sutartis. Ir iš esmės mes einame prieš tai, pasakome prieš tai, ką primeta mūsų Europos Sąjunga. Pona Šoltas. Dėkuoju suteiktą žodį. Dekla, nedeklaruotas darbas, kaip dauguma iš jūsų sakėte, uh, turi rimtų pasiekmių keliose vietose. Pirmiausia, tai pažydžia darbuotojų teisės, jie e, nekaupia savo pensijų, neturi socialinių teisių ir taip pat e, turi rimtų mokesčių padarinių nacionaliniams ES biudžetams. Tačiau turime pasakyti, kad Mes tikrai galime palaikyti šitą platformą ir labai daug ką reiktų nuveikti. Vienas iš aspektų yra fiskalinė politika, kuri faktiškai e, priverčia darbdavius e, samdyti e, darbuotojus neoficialiai. E, svarbu, kad darbdaviai atitiktų visus kriterijus ir socialinius, ir užimtumo politikos, ir mums reikia e, atnaujintų duomenų, kad žinotume, kiek iš tiesų darbuotojų dirba nedeklaruotą darbą. E, dėkoju. Pone Šoltės, ponas Jakovčič, jums noriu užduoti klausimą po melnosios kortelės procedūrą. Priimsite? Ne? Priimsite. Ponas Jakovčič, 30 minučių. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Šoltės, už tai, kad e, sutinkate atsakyti mano klausimą. Ar jūs sutinkate su tuo, kad e, skirtumas tarp e, valstybių narių, kuriuos kuriuose yra šešėlinė ekonomika, yra didelis. Kai kuriuose šalyse tai yra 0,12 procentai nedeklaruoto darbo, kai kitose šalyse 30 procentų. Ar tai galime įspręsti Europos lygmenių, e, galbūt tik tais per kažkokią inspekciją, Europos lygmens inspekciją. Ačiū. Dėkuoju užduotą klausimą. Taip, aš manau, kad darbuotojų teisų apsaugai reikia Europinės institucijos. Jeigu mes turėtume ombudsmeną, kuris būtų, e, jeigu mes turime ombudsmeną atsakingą žmogaus teisės, tai kita svarbi žmogaus teisė yra būtent e, orios darbo sąlygos. Tad, manau, būtų protinga įdėkti šią platformą. Ir taip pat e, galėtume turėti kažkokią Europos lygmens darbo inspekciją. Mes juk kalbame ir apie generalinį prokurorą Europos lygmenių duomenų pasikeitimas, ta institucija užtikrintų, kad pas, duomenų pasikeitimas ES lygmenių būtų ne, tikrai labai kokybiškas ir tai padėtų sumažinti nedeklaruotą darbą. Dabar pona Begin. Dėkuoju, pirmininkė. Mes e, labai arti e, balsavimo dėl platformos, dėl nedeklaruoto darbo platformos. Ir aš manau, kad tai reikalinga siekiant užtikrinti bendradarbiavimą. Tačiau šita struktūra reikš, kad tai kainuos Europos Sąjungai. Ar tai nėra dar viena Europos agentūra, kuri pasieks uh, kažkokį tikslą, uh, tai yra užkirsti kelią nedeklaruotam darbui, ar tai padės uh, darbuotojams, kurie dirba darbo sąlygomis be garantijų. Ir galbūt Žinome, kad nedeklaruotą darbą dirba ne tik imigrantai, bet taip pat ir Italijos piliečiai, ypač šalies pietuose. Mes mielai prisidėtume prie to, kad kova su nedeklaruotu darbu taptų Europos klausimas. Ačiū. Pone Melin. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakarų visuomenėje žmogaus veiklos e, vykdymas pagal rinkos dėsnius jau yra suvyravęs pakankamai ilgai. Ir turint omenyje globalizacijos procesą, pasaulio prekybos procesus, tai e, vis mažiau atsižvelgiama į atskirų žmonių poreikius teisės, yra mažiau gerbiamas taip pat. E, tai yra būtina prielaida E, siekiant užtikrinti tikamą socialinę apsaugą ir e, šalies gerovę. Visos ES šalis, visos Europos šalis jau prieš 200 metų palaikė socialinės revoliucijos idėją, e, kuri prasidėjo XIX amžiuje, prasidėjus industrializacijos epochai. Tačiau dabar e, socialinės apsaugos e, teikiama nauda tapo labai brangi. <clears throat> Taigi būtina kovoti su nedeklaruotu darbu, turint omenyje, kad naujoji skaitminė revoliucija sudaro visas sąlygas sukčiauti. Europa tikrai labai netinkamai e, bando šią problemą spręsti, tik atskiras valstybės narės čia gali veiksmingai įgyvendinti tam tikras priemonės. Mes pasisakome prieš europinį hiperreglamentavimą, kuris yra visiškai neskaidrus, kuris kenčia nuo skilėtų išorės sienų. Laisvas asmenų judėjimas tą dar kartą tik e, patvirtina. <clears throat> Noriu padėkoti Jums uždėmesi. Ponas Funtulis dabar. Pusantros minutės. Turime baigti išnaudoti darbuotojus. Tai yra 2016 metų Europos gėda privaloma užtikrinti kiekvieno darbuotojo socialinę apsaugą, teisę, e, teisę į deramą pensiją, darbo užmokestį, tačiau ES tik tai žodžiais sprendžia šias problemas, net ir pagrindinės darbuotojų teisės vis labiau blogėja, pavyzdžiui, mano šalyje, tačiau nepaisant to ir toliau kalbame apie darbuotojų apsaugą. Atvykite į Graikiją ir patys įsitikinkite tikinsite, kad savo taupimo priemonėmis sukėlėte didžiulio masto humanitarinę krizę. Mes, jūs kalbate apie ateitį, to tarpu mes savo ateitį įsivaizduojame visiškai kitokioje ES, kuri negina stambiųjų kapitalistų, tarp ES bando tik tai uh, pavergti nacionalinės valstybės, sunaikinti jų ekonomikas. Jeigu iš tiesų domitės ir rūpinatės darbuotojų teisėmis, tai turėtume, turėtumėte imtis kitokių veiksmų, o ne pakeisti Europos darbuotojus nelegaliais migrantais, kurias išnaudoti bus daug lengviau. Taigi jūs čia tik tai bendrai bloginate sąlygas savo veiksmais. Taip pat turite nepamiršti, kad pirmininkas Šulcas e, ragino į Europą atvykti migrantus, tačiau jūsų politiką pašiausiai reikia išmesti į istorijos šiukšlyną. Pone Funtulis, jums norim užduoti klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą, ar atsakysite? Ačiū, pirmininkė. Kolega, sakėte, kad nereikia apsaugoti didelių įmonių. Ar pritartumėte tam, kad tik bendradarbiaudamos valstybės narės gali nustatyti nedeklaruojamo darbo atvejus ir tokiu būdu neginti e, darbuotojų teisių pažeidimų? Ar tai būtų didelės įmonės ar mažos įmonės? Gerbimo kolegė, galbūt netinkamai mane supratote. Aš to neturėjau omenyje. Aš sakiau, kad turime apsaugoti visus darbuotojus, nes visi turi vienodas teisės, nesvarbu, ar dirba mažoje ar didelėje įmonėje, tačiau politikai tuo tarpu rūpinasi tik tai didžiųjų įmonių teisėmis, o ne darbuotojų teisėmis. Ačiū. Toliau ponas Lavrijo, minutė su pusė jums. Pone pirmininkė, komisija Pane pranešėjau, mėly kolegos, Eurobarometro apklausa 2013 metais parodė, kad e, nedeklaruojamas darbas sudarė nuo 15 iki 20 procentų BVP atskiriuose valstybėse narėse. Tai yra rimta grėsmė mūsų socialinės ekonomikos sistemai. Ši tema po už šios temos taip pat slypi darbas netinkamomis sąlygomis, išnaudojimas nesažininga konkurencija, grėsmė socialinės apsaugos sistemoms, nedeklaruojamas darbas, jo mastas taip pat skatina neteisingumą ir e, paragina tam tikrą prasme mūsų e, <clears throat> piliečius nesilaikyti grančių taisyklių. Ši ES platforma nereiškia, papildomų teisės akto, jie tik tai būtų skatinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir e, aš tikrai nesuprantu e, kolegų iš dešinės salės pusės argumentų, kai jie kalba apie naują teisės aktą. Paprasčiausiai ši platforma pradės, e, padės mums geriau pamatyti tą nesažiningos konkurencijos sistemą. Taip pat būtina veiksmingai kovoti kitomis priemonėmis su nelegaliu darbu ir nemažai problemų kelia netinkami valstybių narių teisės aktai. Eurobarometro apklausos rezultatai rodo, kad 50 procentų respondentų mano, kad nedeklaruojamas darbas yra naudingas abiems šalims, taigi valstybės narės turi kovoti su nedeklaruojamu darbu, tačiau taip pat patvirtinti ir tokias administracinės bei mokesčių sistemas, kurios e, mažesnė našta gultų ant darbuotojų darbdavių pečių ir leistų kurti daugiau naujų darbo vietų ir paskatinti ekonomikos augimą. Pone Jungerijus, ačiū pirmininkė. Dabar reikia pasirinkti tarp lankstaus darbo sistemos, negalaus darbo sistemos ir daugelis žmonių pasijunta tarp kūjo ir priekalo. Taigi, <clears throat> taip pat e, verčiami pradėti savarankišką verslą, tapti savarankiškų profesijų atstovais, taip jiems pažadant daugiau e, formalių teisių. Aš noriu padėkoti e, kolegai pranešėjų už jo pastangas, kaip ir kitiems kolegoms e, šią platformą rengiant. Tai yra tinkamas žingsnis kovojant su socialiniu neteisingumu arba socialinės apsaugos sistemo E, piknaudžiavimų jomis. Ši platforma leis pagerinti bendarbiavimą tarp valstybių narių, e, padaryti jį veiksmingesnį, tai yra taip pat teigiamas dalykas, kaip ir tai, kad socialiniai partneriai turėtų prisidėti dalyvaudami platformos veikloje prie e, atskirų problemų atskirose sektoriuose, atskirose valstybėse narėse nustatymo. Ir tai labai svarbu, kad visos valstybės narės tokio požiūrio laikytųsi, nes Belgijoje toks požiūris jau prisidėjo prie to, kad valstybės sekretorius e, Tomelein sugebėjo gražinti labai daug biudžeto lėšų e, skirtų socialiniams išmokoms atgal į biudžetą. Taigi aš noriu paklausti komisijos narės, kur yra kiti komisijos pasiūlymai, nes be platformos ir e, atitinkamos direktyvos reikia dar ir kitų konkretesnių pasiūlymų dėl teisės aktų. Ačiū. Pone Trebėsijus. Ačiū, pane pirmininkė. Pranešimas dėl Europos platformos skirtos bendradarbiavimo nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo na jos rytyje gerinti. Tai yra e, platforma skirta kovoti su nelegaliu darbu. Buvo e, pasiektas kompromisas dėl jos, nepaisant AKR e, frakcijos neprieštaraujančios pozicijos Todėl mes manome, kad šį klausimą spręsti ES mastu yra netinkama, nes kai atskiros valstybės narės puikiai kontroliuoja šią problemą ir būtų kvaila dar europinės taisyklės tam tvirtinti, nes kai kurios valstybės, tai yra visos valstybės yra verčiamos e, dalyvauti platformos veikloje, konsultuotis, tačiau niekas ne, neverčiamas tam tikrų priemonių dėkti, taigi praškai bus tik tai keičiamasi patirtimi ir ES atliks tik tai tarpininkės ir organizatorės vaidmenį. Taigi tai mes laikome pakankamai protingų žingsnių ir būtent dėl šios priežasties aš pritariu šiam pranešimui ir būtų gražu, jeigu tokių žingsnių būtų imamasi ir ateityje. Ponas Pintų vieną minutę dabar kalbės. Sėm e dissuasão do trabalho. Prevencija ir atgrasimas nuo nedeklaruojamo darbo turi, būtų, turi būti mūsų visų darbas ES lygmenių ir taip pat kiekviena valstybė narėje. Nedeklaruojamas darbas daro didelę žalą Europos ekonomikai, tai menkina socialinį tvarumą, turiu galvoje mūsų socialinės apsaugos sistemas, dėl to atsiranda nesažininga konkurencija, yra iškraipomi rinką reguliuojantys teisės aktai ir mažinama darbuotojų socialinė apsauga ir teisės. Dauguma žmonių, kurie dirba nedeklaruojamą darbą, yra pažeidžiami asmenys ir priklauso pažeidžiamoms asmenų grupėms. Tai jaunimas, migrantai. Pastaruoju metu pastebėjome tokias te tendencijas, kad dažniausiai įmonės užuot samdę profesionalus e, renkasi stažuotojus. Kitaip sakant, pasinaudoja jaunimu kad jaunimas atliktų konkrečias užduotis ir arba visai nemoka jaunimui, arba moka daug mažiau nei priimtina. Toliau panas Jarika. Vieną minutį. Deklaruojamo darbo masto didėjimas atspindi e, <clears throat> tą neteisybę mūsų visuomenės ir pasaulinę krizę. E, gyvenimas pats verčia žmonės dirbti E, nelegaliai, neturint socialinių garantijų, nesaugiomis darbo sąlygomis. Tokiu būdu visa e, visuomenė tempiama žemyn, bloginamos bendros darbo sąlygos, bloginama socialinės apsaugos padėtis, e, valstybių narių biudžetinė situacija, taip pat komandiruojamų darbuotojų direktyvos nuostatomis naudojamas, naudojamas tam, kad būtų sukčiaujama. Reikia taip pat dar e, pridurti, kad nauji verslo modeliai, tokie kaip Uber, e, leidžia piknaudžiauti dabartinės sistemos spragomis. Taigi ši platforma yra teigiamas dalykas, tačiau reikėtų siekti dar daugiau peržiūrint darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatas, e, reglamentuojant e, e, <clears throat> darbą, darbo sąlygas pasienio regionas arba tarp valstybinių mastų, taip pat reikėtų nustatyti naujas darbo sąlygas ir tvarką, kuri užtikrintų geresnį socialinį saugumą. Lopė Fontanė pusantros minutės dabar kalbės. Senora prezidenta, senora komisarija. Ačiū pirmininkė. Gerbiamoji komisijos narė siekiant užtikrinti ekonominį atsigavimą. E, o tai atsispindi visose visuomenės grupėse. Turime užtikrinti geresnės kokybės užimtumą. Ir pirmiausia, pirmas žingsnis turėtų būti kova su nedeklaruojamu darbu. Ir reikėtų panaikinti tas nedeklaruojamo darbo pasiekmes visuomeniai. Pirmiausia, tai daro poveikį darbuotojams, jų teisėms, jų algoms, jų pensijai tai neigiamai veikia ir socialinės apsaugos sistemas, atsiranda nesažininga konkurencija įmonėms ir skatinama šešėlinė ekonomika. Pastaruoju metu pasirodė nerima keliančių skaičių Ispanijoje, yra didelis nedarbo lygis ir manoma, kad gali būti maždaug 4 milijonai darbuotojų dirbančių nedeklaruojamą darbą, tai maždaug 18 procentų dirbančių gyventojų, 1,3 milijonui žmonių toks darbas daro tiesioginį poveikį, mes turime su tuo kovoti ir tai yra gyvybiškai svarbus dalykas. Valstybės narės turi nedeklaruojamą darbą ištraukti iš šešėlių ir mes turėtume tam pritarti. Reikia užtikrinti geresnės e, dėrybas, socialinės dėrybas, dėl socialin, dėrybas dėl socialinių garantijų ir turime kovoti su tokiais pažeidimais. Ačiū. Toliau ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui Georgijui Pirinskijui už tikrai profesionaliai atliktą darbą ir puikiai pravestas dėrybas tačiau nerimą kelia ne tik nedeklaruojamo darbo mastas bet ir visuomenės tolerancija šiam reiškiniui todėl pirmiausia ir raginu valstybes nares kaip galint daugiau dėmesio skirti prevencijai ir darbuotojų švietimui kad nelegali veikla tiesiog būtų nepateisinama mes privalome šviesti visuomenę kokias neigiamas pasekmes sukelia nedeklaruojamas darbas nes iš tikrųjų iš vienos pusės tokį darbą dirbantys darbuotojai be jokių socialinių garantijų gauna mažesnį darbo užmokestį vėliau mažesnes pensijas ir iš kitos pusės valstybė surenka mažiau mokesčių todėl yra daromas neigiamas poveikis socialinės apsaugos sistemoms šalių vidaus ekonomikai pagaliau yra iškreipiama konkurenciją. taip pat noriu atkreipti dėmesį kad nedeklaruojamas darbas yra paplitęs ir tuose sektoriuose e, kur dirba daugiausia moterys. atkreipkime dėmesį štai pavyzdžiui senelių vaikų ligotų neįgalių e, žmonių priežiūros sektorius namų ūkio darbai valytojos auklės šiuose sektoriuose yra sunku sukontroliuoti šiuos sektorius ir ištraukti tuos žmones iš šešėlio o juk ten dirbantys žmonės iš tikrųjų daugumoje atvejų neturi jokių socialinių garantijų. taigi labai tikiuosi kad europos platforma dėl nedeklaruojamo darbo bus efektyvi padės stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą. pone komisare thyssen kalbėdama jūs pasakėte kad dėsite visas pastangas jog ši platforma pradėtų veikti dar iki vasaros. linkiu geriausios sėkmės kad taip ir būtų. Pone Skrosnodevski, vieną minutį. Europos platforma gali prisidėti prie tokio nedeklaruojamo darbo reiškinio sumažinimo ir tai bus padaryta tik tuo met, jeigu iš tikrųjų padės keistis gerąją patirtimi keistis informacija ir tik tuo atveju, jeigu tai nebus tokia priemonė, kuri primes vieną sprendimą visoms valstybėms narėms. Turime vengti papildomų mokesčių ir kitokių mokesčių. Problema gali būti ta, kad trūksta teisėtų darbo vietų kita problema, kurią reikėtų panagrinėti, tai nelankstus e, įstatymai užimtumo srityje, taip pat pensijų sistemos, e, reikėtų palengventi ir tas problemas, kurias patiria valstybių narių biudžetai ir mums reikėtų leisti valstybėms narėms atlikti šį darbą. Ačiū, ponė Aksmenova. Ačiū, pirmininkė. Bendradarbiavimo stiprinimas ES lygmenių siekiant atlikti nedeklaruomį darbo prevenciją ir, atgra ir atgrasyti nuo jo yra gyvybiškai svarbus ne tik šalių ekonomikoms, bet ir piliečiams šešėlinė ekonomika ir nedeklaruojamas darbas sumažina žmonių galimybės pasinaudoti socialinėmis išmokomis, tokiomis kaip teisė į pensiją, teisė turėti atostogas, pilsėti ar E, turėti motinystės tėvystės atostogas ar gauti užmokestį už papildomas darbo valandas. Labai dažnai žmonės yra verčiami dirbti tokį darbą. Didelis nedarbas taip pat prisideda prie nedeklaruojamo darbo. Todėl reikėtų pritarti tokioms priemonėms, su kurių pagalba būtų galima kovoti su nedeklaruojamu darbu. Ir mums reikėtų stiprinti ir, ir valstybių narių ir kompetitingų institucijų pastangas. Kozlovska Balevič, vienas su pusė minutės. Komisijos narė, ponios ir ponai, nedeklaruojamas darbas brangiai kainuoja visuomenėje, tai iškreipia rinką, neleidžia asmenims naudoti savo teisėmis. Ir, ir e, ir darbuotojai, ir darbdaviai susitarė dėl, dėl tokio darbo, dėl skurdo, dėl kitokių problemų. Todėl, siekiant kovoti su nedeklaruojamu darbu, reikia užtikrinti geresnį skaidrumą, kad darbdaviams būtų sumažinta administracinė našta. Taip pat reikėtų geriau reglamentuoti namūkio darbus nes iš ties moterys dirba tuos darbus daugiausia, labai sunku sukontroliuoti tokį darbą. Pavyzdžiui, Belgijoje ir Prancūzijoje yra specialų stalonai. Mums e, reikia dirbti greitai dėl to, kad yra ir demografinių šūkių, dėl to, kad daugiausia moteris dirba tame sektoriuje reikia parengti atitinkamus teisės aktus šiai rinkai. Pirmiausia, reikėtų padėti darbdaviams, o tik po to stiprinti tikrinimą. Ponas Benifei, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar susidurime su labai rimtu išbandymu. Pirmiausia, turime sukurti aukštą e, Europos lygmens struktūrą, kuri turi tikslą kovoti su nedeklaruota ekonomika. Žinome, šita problema yra ne tik susijusi su viešosiomis lėšomis, tačiau taip pat tai e, sukuria ne vienodas konkurencinės sąlygas verslui ir kenkia visai visuomeniai, tai kenkia ir sveikatai, ir saugai darbe. Žmonės dažnai dirba pavojingose sektoriuose, žemės ūkio, pramonės sektoriuose. Tai taip pat yra problema e, socialiniai erdvėjai tiek e, geografiniais, e, kalbant apie geografinį mastą ir e, lyčių lygybę. Tai taip pat susiję su pabėgėlių klausimu. Reikia įtraukti valstybės narės komisiją ir pilietinę visuomenę bei darbdavius siekiant įspręsti šitą problemą Europos lygmenių. Manau, kad ilgalaikis tikslas turėtų būti reglamentuoti nedeklaruotą ekonomiką. Kartu su kolegomis ponas Pirinskė atliko puikų darbą ir noriu padėkoti jam už tai. Komisarė Tyson, turime užtikrinti, kad ši platforma būtų įgyvendinama labai greitai. Ačiū. Dėkoju, ponė Stevens. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Manau, kad šio pranešimu buvo žengtas svarbus žingsnis ir noriu tą pabrėžti, nes nelegalus darbas e, sukelia didelę ekonominę žalą, tai yra labai rimta socialinė problema, todėl visos valstybės narės turi glaudžiai tarpusio bendradarbiauti, kad kovotų veiksmingai su nelegaliu nedarbu. Todėl mintis įsteigti Europinę platformą tikrai buvo labai gera, siekiant kuo greičiau ir veiksmingiau keistis informaciją ir tikslingiau. Todėl e, taip pat labai svarbu, kad ES čia atitektų tam tikras vaidmuo. Noriu pabrėžti, kad e, pranešėjas taip pat pabrėžė, valstybių narių teisės, nesuteikdamas e, šios platformos veikloje per didelių teisų ir įgaliojimų Europos Sąjungai. Ir jeigu jis ir toliau tokios pozicijos laikysis, tai galės pritarti šiam pranešimui. Ačiū, ponio Bilbao Varandyka, vieną minutę kalbės. Gracias, presidenta. Dėkuoju, pirmininkė. Nedeklaruoto darbo registravimas reikštų, kad tiems darbuotojams, kurie turi dirbti slaptai, būtų užtikrintas teisingumas. Mes turime kovoti su e, žala, kurią tai padaro ir mūsų viešosioms paslaugoms. E, labai svarbu užtikrinti, jog tai būtų daroma ES lygmeniu. Taip pat turime į tai įtraukti regionės strategijas. strategijas Ta problema ypač aktuali moterims ir todėl labai svarbu sukurti konkrečius teisės aktus, kuriais būtų kovojama e, su neligybė. Mes norėtume smarkiai pabrėžti priemonės, kurios e, kenkia verslui. E, tai yra, mes turime pakei, pa, įvesti tas priemonės, kurios padėtų kovoti su tuo, kas kenkia verslui. Dėkuoju, ponia Ribeiro. Nedeklaruotas darbas yra e, socialinis ir ekonominis pažeidimas. Tai smarkiai įtakoja biudžetą ir mažina pajamas iš mokesčių bei blogina socialinės teises. Tad komisijos sprendimas įsteigti platformą ir sustiprinti bendradarbiavimą, kovojant su nedeklaruotų darbu yra labai svarbus svarbu sprendimas. Be to, tarp valstybių narių reikia keistis geriausią praktiką ir padėti užkardyti ir nubausti tuos, kurie tuo užsijima. Mes turime kovoti su e, darbuotojų išnaudojimu. Yra daugybė darbo vietų, kurios tapo nelegaliomis dėl to, kad nėra registracijos. Mes turime užkirsti kelią tokioms situacijoms, kai žmonės dirba to nedeklaruodami ir turime sukurti tam paskatas, kad tiek darbuotojai, tiek verslo įmonės e, su, suprastų, kad e, deklaruojant darbo vietas galima daug laimėti. Norėčiau pažymėti komisijai, kad reikia spręsti E, pajamų mokesčio klausimą, siekiant užtikrinti, kad, šalis, e, kad šeimos galėtų išgyventi iš savo atlyginimų. Valstybės narės atitinkamai pakoreguos savo mokesčių tarifus. Turime užtikrinti, kad nebūtų paskatų žmonėms e, vengti mokesčių, kad jie galėtų tinkamai registruoti darbą ir mokėtis, mokėti mokesčius už tai. Dėkoju. Pone Regner, pusantros minutės dėkoju, ponė pirmininkė. Man yra labai svarbu, kad nelegalios įmonės būtų būtų surastos. Dabar darbuotojai ir darbdaviai E, patiria neigiamas e, pasiekmes, nes dabar tam yra, yra atvertos duris mokesčių vengimui. E, šešėlinė ekonomika yra skandali, skandalas, ne tik tradicinė, bet ir kitokia forma kai žmonės dirba savarankiškai ir dažnai žmonės, savarankiškai dirbantys žmonės apeina darbo teisę ir socialinius standartus. Ir todėl Todėl įkūrus tokią platformą mes galėtume kovoti su šešėlinė ekonomika. Ir e, turėtume tokią platformą, kuri ir kovotų su šešėlinė ekonomika ir e, stiprintų tarpusavio pasitikėjimą tarp įvairių institucijų ir taip pat e, padėtų užtikrinti, kad e, skirtingose valstybėse narėse e, tos pastangos būtų teisingos. Mes gavome pirm, pirmosius pranešimus apie tai, e, kaip valstybės narės e, vykdo kontrolę. Aš norėčiau, e, pareik, norė, norėčiau, kad būtų įsteigta Europos darbo inspekcija. Dėkuoju, ponė Tum. Ponas Rola, pusantros minutės deklaruojamas darbas yra esminės svarbos klausimas pirmiausiai dėl e, savo reikšmės šešėliniai ekonomikai. Todėl valstybės narės pirmiausiai privalo kovoti su šio reiškiniu, tačiau būtina taip pat užtikrinti sąveiką ES lygių. Būtent dėl šios priežasties aš balsuosiu už šios platformos įsteigimą. Nedeklaruojamo darbo neigiamas poveikis yra per didelis valstybių narių biudžetams, socialinės apsaugos e, sistemoms, taip pat e, jis didina nesažiningą konkurenciją bei blogina darbuotojų galimybės gauti tinkamą pensiją socialinės, tai yra sveikatos apsaugos paslaugas. Įsivaizduokime, kas atsitiktų įvykus nelaimingam atsitikimui, tarkime, jeigu visoms e, smulkioms ir vidutėms įmonėms būtų leidžiama <clears throat> laisvai operuoti nedeklaruojamo darbo. Taigi mes turime visi dabar sutelkti pastangas kovodami su socialiniu dempingu Europoje platforma sudarys atitinkamas galimybės, tačiau labai svarbu, kad valstybių narių darbo inspekcijos imtųsi atitinkamų veiksmų, pasinaudodama šią platformą, keistusi informaciją, nes Europa turi tapti socialinio teisingumo ir kovos su socialiniu dempingu erdvė. Ačiū, ponas Lopės, pusantros minutės kalbės. Prezidenta, oje. Pone pirmininkė, Šiandieną mes turėtume būti patenkinti, matydami tokį svarbų žingsnį į priekį, e, kovojant su nedeklaruotu darbu Europoje. Valstybės narės keičiasi geriausią praktiką ir kovoja su daugiausia nerima keliančiomis problemomis, ekonominėmis ir socialinėmis. Nedeklaruotas darbas e, sudaro 20 procentų BVP, Ispanijoje dar 10-13 procentų, kitose šalyse, tai yra 20, 20 procentų Ispanijoje, o 12-13 kitose šalyse. Ir e, šios įmonės šie žmonės yra aukos, e, nes tai jie neturi jokių teisių, tačiau taip pat yra blogai ir pačiai ekonomikai, nes tai iškraipo darbo rinką ir taip pat kenkia šalių biudžetui. Tai yra ir yra tam tikrų teigiamų dalykų šioje platformoje. Čia kalbama apie kolektyvinės darybas. Visi e, darbuotojai tampa platformos dalimi. Tai yra labai svarbu. Ir socialiniai partneriai čia atliks labai svarbu vaidmenį. Tai yra teigiamas žingsnis, tačiau jis yra tik vienas, reikia nuveikti dar daugiau. Ir mes turime nu, turėti daug ryštingesnių priemonių tokiuose programuose, jeigu mes tikrai kovotume e, su šita problemu mūsų visuomenėje. Ačiū. Pone Sander. Ačiū, pan pirmininkė komisijos narė. Šiandien šešėlinė ekonomika, jos apimtis siekia apie 210 milijardų Europoje. Tokiu būdu skatinama nesažinga konkurencija tarp verslo įmonių, tarp jų ir smulkaus verslo įmonės, kurios sudaro, kuriuose sukūrėme 98 procentai darbo vietų. Ši platforma, kurią šiandien pritarime, turėtų būti vertinama kaip pirmasis žingsnis kovojant su nedeklaruojamu darbu, nes galų gale visos valstybės narės susės prie vieno stalo ir atskiros administracijos struktūros galės tarpusavyje išsameu diskutuoti ir kalbėtis, svarstant priemonės, kuriamis būtų užkertamas kelias e, nedeklaruojamam nelegaliam darbui bus kovojama su fiktyviamis e, įmonėmis. Ši platforma tuo tarpu neturėtų išlikti tik tai dokumentuose. Ja pasitelkus būtina griežtinti kontrolę ir taikyti sankcijas. Galbūt išauš diena, kai ši platforma padės kovoti su sukčiavimu komandiruojant darbuotojus. Tačiau valstybės narės taip pat privalo imtis rimtų kovos su nebaudžiamumu priemonių, ypač mokesčių nemokėjimo srityje ir <clears throat> turi rimtai siekti užtikrinti vienodas darbo sąlygas darbuotojams. Ponas Saimon, pusantros minutės. You, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiek tiek keista, kad šios dienos <clears throat> diskusija šiuo klausimu vyksta po ilgų dėrybų Ponas Pirinskis e, puikiai e, dirbo dėrybose. Taigi dėl šio klausimo buvo sutarta. Turiu galvą, kad parlamentas e, pritarė nedeklaruojamam darbui. O antra, norėčiau sureaguoti į UKIP, kolegos iš UKIP nuostatoms. Na, na, na, Ne, tie, kas e, e, kalbėjo, surengė spektaklį ir išbėgo. Kalbėjo apie tai, kad nereikia tų priemonių, nes su jomis kovojama, su konkurencija ir paprastai jie nesupranta, kas yra konkurencingumas ir kas yra ekonomika. Kalbant apie šią darbo rinką reikalinga ją reglamentuoti, kad būtų vienodos darbo sąlygos, nes ir žmonėms, darbuotojams visiems e, yra blogai dėl to, kad to trūksta. Ir dažniausiai konkurencija patiria dėl tokių žmonių, kurie nemoka mokesčių, kurie nemoka socialinių įmokų ir jeigu šito nesuprasime, tai nieko nesuprasime. Pane Šulce. Pana Šulce. Viena su pusė minutės. Pirmininkė komisijos narė, šiandien daug pavyzdžių buvo paminėta susijusi su nelegaliu darbu, nedeklaruotu darbu, šešėlinė ekonomika. Valstybėms narėms ir apie tai kalbėti jas verčia viena priežastis, tai yra tuščios, tuščias biudžetas, tušti biudžetai Graikijoje, <clears throat> deficitas e, siekia 24,6 procentus, Italijoje 21, Vokietijoje 13 procentų. Tačiau galima kalbėti, paminėti ir teigiamus pavyzdžius Europoje. Jau čia apie nedarbą buvo kalbama. Austrijoje, tarkim, nedarbas siekia 10 procentų, tai yra teigiamas pavyzdys. Taigi ši platforma, jos įsteigimas yra tinkamas žingsnis, svarbiausias jos aspektas bus keitimasis nuomonėmis, tai labai svarbu, kad ši nauja institucija nacionaliniu lygiu teiktų paramą su nelegaliu darbu kovojančioms institucijoms ir užtikrintų e, greitą keitimąsi informaciją. Taip pat labai svarbu suderinti kovos su nelegaliu darbu metodus, o tai leistų taikyti panašiai vienodas Tiksliau panašias griežtas kovos priemonės valstybėse narėse. Man taip pat labai svarbu neprivalomas platformos pobūdis, ypač jos siūlomų priemonių taikymas. Ir aš manau, kad frakcijos tokiu būdu sugebėjo sustarti dėl išmintingo sprendimo, kurį mes ir toliau palaikysime. Ponas Šogar pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū. Nepaisant socialinių pasiekimių ir konkurencijos dėl biudžeto, šis klausimas nebuvo pakankamai aptartas ES lygmenių pagal 2013 e, metų Eurofound ataskaita nėra jokių pokyčių. Priešingai, nedauguma tikėtųsi, nedeklaruojamas darbas e, visai nebūtinai padidėja taupimo laikotarpiu. Tačiau akivaizdu iš pateiktų skaičių, kad kai kurios valstybės narės geriau su šia problema tvarkosi. Austrijoje nedekla, šešėlinės ekonomiko, šešėlinė ekonomika yra maždaug 5 procentais mažesnė nei mano šalyje Jeigu su šios platformos pagalba mums pavyks pritaikyti gerąją praktiką ir reglamentuoti dalį šešėlinės ekonomikos, mes ne tik sustiprinsime konkurenciją ir užtikrinsime geresnius e, viešuosius finansus, bet galėsime apsaugoti daugybę darbuotojų, užtikrindami sveikatos apsaugą ir, ir pensijas. Taip pat reikia atkurti ben, pasitikėjimą bendros rinkos veikimu, kadangi ši problema yra tarp valstybinė. Ačiū, panas Vandė Kandelarai. Minutė su pusė. Komisijos nario kolegos nesažininkų konkurencija sugniuždo pasitikėjimą piliečių Europos projektu. Todėl ši platforma yra svarbus papildomas žingsnis kovojant su nelegaliu darbu, tariama savarankiška veikla ir kitokio pobūdžio sukčiavimu. Tačiau puikiai turime suprasti, kad bendrosios rinkos sąlygomis sukčiavimas nesustoja ties valstybių sienomis, todėl Europai tenka prisijimti atsakomybę. Atsakomybę už darbuotojus, kurie kenčia nuo e, nelegalaus darbo, e, tačiau taip pat turi prisijimti atsakomybę ir valstybės narės, kurios netinkamai kovoja, tiksliau, kurios praranda dėl sukčiavimo atitinkamas biudžeto e, pajamas. Taigi turiu pabrėžti, kad laisvas asmenų judėjimas yra vienas didžiausių pasiekimų Europos Sąjungoje ir negalime jo aukoti, todėl pagrindinis raktas į sėkmę yra bendradarbiavimas. Tam, kad galėtume garantuoti tinkamą bendradarbiavimą, turime pasitelkti visas valstybių narių darbo inspekcijas. Taip pat noriu kalbėti apie būtinybę užtikrinti duomenų keitimąsi skaitmeninėje erdvėje. Čia noriu paminėti EESSI sistemą. Ši platforma, pirmininkai ir kolegos, manau, yra tinkamas žingsnis, todėl nekantrai laukiu naujų komisijos e, pasiūlymų, komisijos norės taisint pasiūlymus susijusių su darbuotojų judumo teisės aktais. Ačiū, dabar bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodį, pirmasis ponas Hekman, vieną minutę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni. Ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, ponai ir ponios, nedeklaruojamas darbas ir fiktyvus darbas daro poveikį visoms valstybėms narėms. Ir mums reikia atlikti prevenciją ir atgrasimą. Manau, kad ES lygmenių tai galima padaryti veiksmingai, nes visą tai daro neigiamą poveikį valstybių narių biudžetui, socialinės apsaugos sistemoms. Ši problema daro neigiamą įtaką ir mūsų profesiniam ir e, privačiam gyvenimui. Susitaikymas su šiuo reiškiniu rodo, kad norėdami įveikti šią problemą turime įtraukti visus partnerius. Buvo kalbama apie subsidiarumo principą, pritariu tam, kad įtrauktume socialinius partnerius kaip pilnateisius narius, nes reikalingas visų bendradarbiavimas, kad būtų parengtos veiksmingos strategijos. Ačiū, ponia Grafinė. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė. Dėkoju už šį pranešimą. Tikrai manau, kad ši platforma reikalinga. Darome tai per vėlai, tačiau puiku, kad tai vyksta. Aš esu šešėlinė pranešėja ir nenorėčiau kartoti šešėlinės rinkos neigiamam poveikiai bendrai rinkai bei mažoms ir vidutinėms įmonėms, darbuotojams, įmonių biudžet, valstybių biudžetams. biudžetams Manau, kad labai svarbu stebėti tas priemonės, kurių imsimės. Todėl sakyčiau, kad reikėtų parlamentui atsiskaityti ne kas ketverius metus, o kas metus, nes labai naudinga keistis gerąją patirtimi ir manau, Nemanau, kad nebendradarbiaudami galėtume įveikti šį reiškinį. Todėl labai svarbu konsultuoti su socialiniais partneriais, svarbu didinti informuotumą ir darbuotojų, ir darbdavių informuotumą, kad jie nesitaikstytų su šiuo reiškiniu. Ačiū, ponė Soidrova. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, kolegos, bendroji rinka tikrai turi veikti pagal minimalius standartus atitinkančius europinius principus, tokius kaip teisingumas. Nedeklaruojamas darbas daro poveikį ir valstybėms narėms, bet ir visai Europos Sąjungai. Deja, šio darbo mastai didėjai, didėja ir e, mūsų šalyje yra problemų Čekijos Respublikoje nedeklaruojamas darbas sudaro 19 procentų ir tai yra gėdingas reiškinys. Man esu įsitikinusi, kad Čekijos Respublika prisijungs prie šios platformos. Ir norėtųsi, kad dėl to bus galima keistis gerąją patirtimį ir kad valstybės narės galės veiksmingai su tuo kovoti. Efektyvumas ir minimalios šios platformos išlaidos yra du labai svarbus dalykai. Ačiū, ponė Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedeklaruotas darbas yra glaudžiai susijęs su darbo tvarkos taisyklių tema nes dabartinės taisyklės verčia darbdavius pasitelkti nelegalų darbą, dėl to biudžetai netenka labai daug pajamų valstybės narėse, ypač Graikijoje mokesčių vengimas ir slėpimas yra pasiekęs tokį mastą, kuris pradėjo kelti grėsmę socialinės apsaugos sistemos. Jeigu valstybė norėtų, galėtų veiksmingai kovoti su mokesčių nemokėtojais. Todėl yra labai svarbu pripažinti šią problemą ES lygių ir manau, kad yra labai svarbu šios platformos kontekste keisti sukauptą patirtimį, tačiau valstybės narės turi imtis griežtų priemonių tam, kad veiksmingai kovotų su nedeklaruojamu darbu ir su, pasiektų, kad būtų mokamos socialinės įmokos į biudžetą. Ponas Silikijotis, ačiū ponė pirmininkė. Nedeklaruojamas darbas kelia problemų visai Europos Sąjungai. Negalime tokiu būdu nedeklaruojamo darbo painioti su mokesčių vengimu. Mokesčių politika, aukštas nedarbo lygis gula sunkia našta ant piliečių pečių, todėl nemažai piliečių renkasi uh, nedeklaruojama nelegalų darbą ir valstybės narės į tai žiūri pro pirštus. Platforma skirta prevencijai ir atgrasimui nedeklaruojamo darbo srityje neturėtų e, turėtų skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, keičiantis informaciją. Nedeklaruojamas darbas turi būti vertinamas e, taip pat atsižvelgiant į būtinybę pasirašyti tinkamas kolektyvinio darbo sutartis, atitinkamai pripažįstant būtinybę pakeisti mokesčių politiką, nes dabartinėmis sąlygomis mes praktiškai verčiame darbuotojus užsiimti nelegale darbinė veikla. Ačiū, buvo norima ir daugiau. Kolegos norėjo dar daugiau kolegų pasakyti, tačiau neturime tam laiko, steiks dabar žodį ponai Taisin. Ne, ponas Etridž dar nori kalbėti. Tikiuosi, kad neklystu, bet man atrodo, kad įprasnė procedūra yra tokia, kad jeigu yra spontaniškai pasisakymai, jeigu yra per daug spontaniškų pasisakymų, tai bent po vieną iš kiekvienos frakcijos būtų ga, suteikta teisė pasisakyti. Uh, Kiek aš žinau, tai priklauso nuo pirmininko. Ir taip pat priklauso nuo laiko, kurį skiriame diskusijai. Taigi šiandieną aš priemiau visus klausimus pagal mėlynę kortelę ir tai šiek tiek įtakojo mūsų posėdžio laiką. Ir e, neprivalau e, suteikti galimybę pasakyti visiems iš politinių frakcijų pavyzdžiui, iš FDD ir jūs pats kalbėjote e, ir taip pat prieėmėme klausimą pagal mėlyną kortelę iš jūsų paties. Taigi aš tikiuosi, kad jūs jau šiandieną turėtumėte būti patenkinti dalyvavimu diskusijoje. Komisarė Taisen. Ačiū pirmininkai, gerbimi parlamento nariai. Šiandien jūs balsuosite dėl pranešimo, kuris bus labai naudingas siekiant kovoti su uh, deklaruojamų darbų, rytoj svarstysite kitus teisės aktus, kurių, kurių e, tvirtimo parlamentas yra įtrauktas e, netiesiogiai. Šiomis iniciatyvomis turime parodyti, kad Europa yra ta bendrija, kuri yra grindžiama socialiniu teisingumu ir kitomis panašiamis vertybėmis. Abu dokumentai tarp jų ir platforma skirta kovai su nedeklaruotu darbu turėtų palengvinti veiklos sąlygas smulkiam verslui, padėtų, už, padėti užtikrinti, kad kiekvienas sąžingai mokėtų mokesčius tiek e, į valstybės biudžetą, tiek ir socialinės įmokas ir kad būtų kūriamos aukštos kokybės darbo vietos, tinkamai reglamentuojami darbo santykiai, tai yra labai svarbu į šią platformą bus įtraukti socialiniai partneriai, kitos svarbios institucijos, kurios geriau susipažinusios su tikraja padėtimi. Ta platforma tik tai pasiūlės atitinkamą struktūrą, tačiau nebus privalomo pobūdžio, jos priemonės galės būti taikomos tikslingai platforma nepakeis valstybių narių darbo inspekcijų neprisims jų įgaliojimų, neapribos valstybių narių galimybių imtis atitinkamų e, priemonių, jas įgyvendinti ir e, jie tik tai palengvins darbo inspekcijoms e, galimybę pasisemti naujų idėjų, pritaikyti naujus veiklos metodus, taigi nuo šios platformos bus juntama nauda visiems ir tai yra ne tik mano nuomonė, tačiau ir iš jūsų atitinkama nuomonė. Išgirdau, komisija dės visas pastangas, kad suteiktų visokiojopą paramą šios platformos steigimui ir veiklai ir Europos parlamentas bus e, reguliariai ir išsamei informuojamas apie šios platformos veiklą. Buvo užduoti kiti klausimai susijęs su darbuotojų judumo teisės aktų rinkiniu, tačiau tai nėra šios diskusijos tema. Aš tikiuosi, kad greitai susiformuos tokios politinės aplinkybės, kai mes galėsime imtis ir šių klausimų, nes taip pat ir judumo teisės aktas Teisės aktai turi ne tik pagerinti darbuotojų judumą, tačiau užtikrinti deramas jų darbo sąlygas, o tai yra būtina prielaida, kad tinkamai galėtų veikti bendroje rinka. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už e, dalyvavimą trilogo darybose ir dėkoju Jums už šią diskusiją. Ačiū komisijos nariai. Dabar diskusija apibendris pranešėjas Pans Pirinskis, prašau. Uh. Pone komisarė, kolegos. Aš manau, kad šio ryto diskusija pasitarnavo labai svarbiam tikslui. Kaip komisarė pasisakė šiandieną ryte, jį pabrėžė, kiek sudėtinga yra nedeklaruoto darbo problema. Ir kad mes turime labai aiškiai pasisakyti ir padaryti nedviprasmiškas e, išvadas ir e, deklaruoti konkrečius veiksmus, kurių ketiname imtis. Manau, kad e, bendra išvada galėtų būti tokia įvairi įtaka, kurią daro nedeklaruotas darbas tiek socialinės apsaugos sistemai, tiek konkurencija, tiek darbuotojams, grėsia pakengti pačiai visuomeniai kiekvienoje valstybėje narėje ir visoje Europos Sąjungoje. Jeigu neklystų, vakar vakare pirmininkas Dragi pradėjo savo pasisakinimą pabrėždamas, kad šiandieną Europos Sąjungoje daugėja pažeidimų ir socialinės uh, sanglaudos bei teritoriškumo principo pažeidimų. Visai neatsitiktinai jis pradėjo nuo to, nes mes dedame pastangas į darbo vietų kūrimą ir um, į mokesčių sistemų sukūrimą ir panašiai, bet uh, nepaisant tų pastangų, jeigu nebus visuomenės uh, pagrindinės, pagri, pagrindinės materijos, tai tos pastangos bus bevertės. Ką aš noriu pabrėžti? Kiek suprantu iš pasisakymų, ši platforma sukūrė priimtiną pusiausvyrą tarp atskirų valstybių narių teisių, teisių ir ES indėlio. Ir ta problema dabar sprendžiama geriau. Matau, kad laikas baigėsi. Galiu tik tai e, palaikyti tą minėtą ketinimą. Aš tikiuosi, kad ši platforma e, pradės veikti iki vasaros ir aš labai pritariu komisarės Tyson tokiam teiginiui. Ir e, Mes, e, aš džiaugiuosi, kad šitas klausimas buvo aptartas Europos parlamento komitetuose, nes mums reikia tikrai daug e, aktyvesnių veiksmų ir daug daugiau dalintis žiniomis. Dėkoju. Dabar